Uh, dear colleagues, uh, ladies and gentlemen, uh, once again. Mėly kolegos, ponas ir ponai, turėtume grįžti dabar į mūsų įtrio komiteto posėdį. Darbo tvarkė mūsų skiriasi nuo ankstesnio posėdžio darbo tvarkės, tačiau jeigu neturite papildomų komentarų, galėtume patvirtinti darbo tvarkę be pakeitimų. Gegužės 11 dieną numatytas komiteto posėdis yra atšaukiamas. Noriu paskelbti šią svarbią informaciją. Vietoj šio posėdžio vyks posėdis Strasbūrė, kaip anksčiau buvo minėta, jis vyks ketvirtadienį, gegužės 18 dieną nuo 9 iki 10.30. Nes nebuvo galima susitarti dėl jokio kitos, dėl jokios kitos posėdžio datos su abiem pranešėjais ir abiem komitetais. Hitris įtri komiteto posėdis vyks Briuselėje pirmadienį ir antradienį, gegužės 29-30 dienomis, tai reiškia, kad maždaug po keturių savaičių Strasbūrė balsuosime dėl interneto platformų pranešimo. Dabar kitas mūsų darbotarkas klausimas. Ketvirtasis 2017 metų 25. 26 sausio dienos posčių protokolai, kuriems yra išdalinti. Penktasis Darbo tarkas klausimas. E, e, autorių gatutinės teisės taiktos tam tikroms transliuojančių organizacijų internetu transliuojamos programoms. Pranešė yra ponė Mlinar, bet e, ją turėtų pavaduoti, kiek man žinoma, kita kolegė, ponė Viernik. Norim pranešti, kad pagrindinis komitetas e, rengiant šį pranešimą yra jūri komitetas, o mūsų komitetas pagal 53 taisyklę rengia nuomonę ir e, reglamento projektas yra sudėdamoji mm, autorių teisų teisės aktų rinkinio dalis ir jas siekiama palengventi sąlygas ir galimybės įvairioms transliuojančioms organizacijoms internetu transliuoti savo programą. Taigi dabar žodis poniai Viernik. Ačiū, pan pirmininkė. Aš kalbėsiu pranešėjos Angelikam Liner vardu. Pranešėja nori pabrėžti rengiančią nuomonę, kad būtina dabar galiojančias autorių teisų taisyklės pritaikyti prie skaitinės epochos. Todėl komisija teikia atitinkamą reglamento pasiūlymą, kuriuo būtų pakeičiama 1993 metų direktyva dėl palidovinių transliacijų, siekiant palengvinti sąlygas transliuotojams teikti savo paslaugas. Pranešė pritarė bendrajam komisijos posėdžiui dėl dviejų svarbiausių pakeitimų, tai yra kilmės šalies principo išplėtimo ir dėl privalomų e, retransliacinių paslaugų teisių. Pranešėja mano, kad komisija užtikrina pusiausvyrą tarp teisų turėtojų, turėtojų interesų ir transliuotojų teikiamų paslaugų. Todėl pranešėja e, pritarė siūlomam požiūriui, <clears throat> tačiau nesiūlo šio komisijos požiūrio plėsti. Komisija siūlo pasirinkti laipsnišką požiūrį tam, kad rinkos galėtų tinkamai pristaikyti prie teisinių pokyčių ir politinių pokyčių. Pranešimu nesiekiama apriboti e, dalyvaujančių šalių teisų, vis tik tai reikėtų išsameu pasiaiškinti, tam tikrus aspektus susijusius su teismų nagrinėjamomis bylomis, konkurencingumo klausimais ir siekiant užtikrinti tolygumą. Kalbant apie kolektyvinių e, autorių teisių administravimo klausimus, Pranešėja mano, kad e, šios teisės turėtų galioti ir turiniui, kuris yra transliuojamas internetu. Pabaigai pranešėja pritarė kai kuriuose valstybės narėse galiojančiai tvarkai, pavyzdžiui, dėl kolektyvinių licenzijų išdavimo. Taip pat prašė nekantrai laukia visų kolegų pasiūlymų ir tolesnės galimybės bendrabiauti su šešėliniais pranešėjais, rengiant šį pranešimą. Ačiū už pristatytą pranešėjos nuomonę, dabar žodis teikiamas šešėliniams pranešėjams. Pirmasis Europos Liaudės partijos frakcijos vardu kalbės ponas Salinį ir jis pavaduos pono Patričėlą. E quindi come, come la... Taip pat e, aš irgi pakeičiau paskutinę minutę savo kolegą ir kaip ir kolega aš e, skaitysiu, paskaitysiu tai, ką mano kolega norėjo pasakyti, nes tai yra šešėlinė pranešėja. Labai ačiū pranešėjui poniai Lina už tai, ką jie atliko, e, rengdama pradinį tekstą, o tai vizualinis sektorius Europoje yra ženkli Europos ūkio dalis tai yra daugiau negu milijonas darbo vietų sukurta ir milijardai eurų, milijardus eurų siekinti gamybą per metus. Svarbiausia yra užtikrinti išskirtinį turinį ir teritorialumo apsaugą, kalbant apie autorių teisės ir būtina išlikti konkurencingais. Taigi mes pritarėme idėjai, komisijos idėjai, kad turim vieningą skaitmeninę rinką, negalima ignoruoti to, kad yra didelis poreikis užtikrinti pusiausvyrą su tuo, kad reikia saugoti autorių teisės ir e, taip pat e, subjektų mm, ūkio subjektų teisės. Ir reikia maksimizuoti investicijas į skaitmeninį turinį, taip pat saugoti kultūrų įvairovę, produktų kultūrinę įvairovę ir patenkinti vartotojų poreikis protingą kainą. Taigi mintis, kad reikėtų išplėsti kilmės e, šalį papildomams paslaugoms, mano nuomonė galėtų labai pavojingai kelti pavojų šiai delikačiai pusiausvrai ir dabar norėtume, kad daug ūkio subjektų rasti savo vietą e, rinkoje. O pagrindas yra autoriteisų apsauga ir, ir veikiame pagal licencijas, bet tuomet gali kilti pavojus ir daug ūkio veiklos vykdytojų gali, nebegalės įpirkti e, licencijų ir bus išstumti iš skaitminės rinkos. Daugelis turinio kuriejų kenčia dėl to, kad yra nepakankama apsauga, turinio apsauga ir praras 8 milijardus eurų, jeigu produktai nebus pateikti į rinką. Šešėliniai pranešėjai mano, kad jeigu išplėsime uh, e, papildomas interneto e, paslaugas, tai bus klaida ir tai pakenks Europos ekonomikai. Atsižvelginti tai ir dėka mūsų diskusijų su pranešėju mes mėginsime, stengsime pateikti pakeitimus ir galutinis terminas yra ketvirtadienis ir pasieksime kompromisą, kuriam visi pritars ir kur bus užtikrinama galimybę, kad pagal jį dirbtų Teisės reikalų komitetas. Dėkuoju, kad pristatėte šešėlinį pranešėjo nuomonę, o dabar e, SND atstovas ponas Blanko Lopes. Dėkuoju, pirmininkė. Audiovisoriniai modeliai yra grindžiami dviem dalykais. Tai yra pardavimas ir turinys. Ir yra, yra taikomas išskirtinės teisės, atsižvelgiant kilmės e, sąlygas, e, kilmės šalies principą. Tai galėtų pakengti teritoriškumo principui ir bendras poveikį, bendram poveikiai, kaip pritariama e komercija, komercija, bet e, reiškia, kad bus už, sustabdyti, sustabdytos kai kurios sudartis, o Tai atsispindi poveikio analizėje. Mm, taisyklės yra visiškai pakeistos, šitas pasiūlymas yra e, silpnas, pagrindinis tikslas yra atsikratyti sudėtingų procesų ir e, sumažinti operatorių patiriamas išlaidas. Ir komisija teigia, kad čia nėra kalbama apie konkrečius duomenys ir komisija grindžia savo nuomonę tuo, poreikiais, kurie mm, tariamai atsispindi skai, skaičiais ir kalbama apie prieigos paslaugas, bet negalime pasakyti, kokios kitos paslaugas, apie kokias konkrečiai paslaugas, paslaugas mes čia šnekame. Kai kalbam apie turinį, ir transliavimą, yra kalbama apie naujienų biuletenius, dokumentinės pramogų programas, bet iš tikrųjų apie tai straipsniuose nekalbama. O kai kalbama apie sutarčių laisvę, yra kalbama apie e, principus konstatuojamoje dalyje, bet nėra pagrindinėje teksto dalyje. Ir buvau susitikime su suinteresuotomis šalimis ir aš manau, kad tai sukels daugiau sunkumų, o ne, ne, ne, neišspręs problemas. Turinio kuriejai yra prieš ir visi dirbantys šiame sektoriuje irgi yra prieš, kyla abejonių ir taryboje ir tik tai viešosios visuomenės televizijos e, testuotojai yra už e, šitą dokumento projektą. Ir manau, kad nepakanka vien tik tai pakeisti antrą straipsnį, bet manau, kad reikia e, reikšmingai pakeisti visą reglamentą, kad nebūtų pažįsta Europos pastogų rinka. Manome, kad kalbant apie trečią straipsnį, tai atspindi naujienų biuletenius, naujienų laidas ir manome, kad čia daug šalių yra suinteresuotų ir e, taip pat reikėtų įtraukti ir interneto paslaugos, kurių tikslas dažniausiai yra e, užtikrinti paslaugas asmenims, kurie gyvena už kilmės šalies ribų. Ir manau, kad komisija turėtų atsiųsti parlamentui komunikatą ir e, nurodyti, kokie poreikiai, pokie pakeitimai yra reikalingi, kad būtų atitiktume jų viziją. Tai e, mes turime rimtai kalbėti apie rinką, kuri sukuria 86 procentus per atėjančius metus. Toliau ECR atstovas, e, ponas Henkel, aš e, atstovauju poną Barakov, mūsų šešėlinį pranešėją mes iš esmės pritarėme pozicijai, kurie išsakė pranešėjas, e, kalbėdamas anksčiau, ir mums Mm, svarbios dvi nuostatos. Pirmiausia, tai, kad šitas reglamentas neturėtų pažeisti tvarkos valstybėse narėse, kaip yra e, tvarkomos teisės ir ypač tokios, kur yra išplėstiniai licencijų susitarimai, kolektyviniai susitarimai ir jeigu kyla ginčių dėl naudojimosi teisėmis, tai e, šią sritį turėtų reglamentuoti valstybių narių teisės, teisės aktai. Atrodo, kad daugiau niekas žodžio neprašo, tai jau kreipiausi į komisiją Marko Džuelo, Connect generalinio direktorato vadovę. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš esu vietoj Marko Čerel, aš esu iš DG Connect, Connect generalinio direktorato, esu Mm, Džita Jukna. <laughs> So, thank you very much for... Mm, Labai ačiū, kad sutikite žodį. Norėčiau trumpai pasisakyti apie poreikį, kodėl šis pasiūlymas buvo pateiktas ir paaiškinti jo tikslą. Ir norėčiau atsakyti kuriuos abejonės, kurias išsakė girdami e, parlamento nariai šios dienos posėdėje. Pirmiausia, koks tikslas tikslas yra padėti europiečiams. Ir ankstesniuose posėdžiuose aš išgirdau, kad reikėtų pasistengti dėl europiečių ir parodyti jiems, kad mes galim padaryti kažką pozityvaus, naudingo jiems. Ir internetinėje televizijoje mes matome, kad yra auga e, šis, ši paslauga ir 42 procentai visų europie, jaunų europiečių žiūri televiziją internetu. Ir taip pat e, ir svarbus valstybių narių turinys ir praėjusiu metu tyrimas rodo, kad vienas iš keturių europiečių nori e, susipažinti su audiovizualiniu turiniu iš kitų valstybių narių. Taigi, analizė, kurią atlikome pompikio vertinimo reikalų ir mūsų tęsiamas darbas rodo, kad yra daug blokavimo, pavyzdžiui, e, yra kultūrinės pramogų programos, TV šou, žaidimai, istorinės programos ir yra daug kito kultūrinio turinio, bet yra tiesiog blokuojama ir mūsų pasiūlyme, komisija pateikė pasiūlymą, tikslas yra užtikrinti, kad Europos transliuotojai ir retransliuojančios televizijos turėtų galimybių parodyti daugiau šito turinio europiečiams. Taigi, kad pasiektume šito tikslo, kalbant apie internetinius transliuotojus, programų transliuotojus, yra siūloma priemonė, tai yra nurodyti, įsteigti kilmės šalies taisyklę ir, kaip sakė komisija, kaip siūlė komisija, tai yra įgalinančio pobūdžio taisyklė. Ji neįpareigoja transliuotojų teikti paslaugas tarp valstybinių mastų, bet jie turi laisvę rinktis daryti tai ar ne. Iš kitos pusės tai neapriboja sutartinių laisvių e, tarpsuotojams ir teisėms turėtojams ir mm, jie gali laikytis, jeigu jų e, sutarčių, jeigu sutartis atitinka ES taisyklės. Man džiugu girdėti, kad pranešėjas ir kurie nariai pritarė bendram požiūriui komisijos pasiūlyme. Ir taip pat išgirdau kai kurias abejonės ir norėčiau e, atsakyti į šios klausimus. Kaip jau minėjau, pasiūlymas nėra viskapimantis ir nepakeičia licencijų išdavimo modelio Europoje, kadangi gerbima tai, kas jau egzistuoja ir kur yra atitikami saugikliai. O vienas iš apsaugos priemonių yra tai, kad išlaikoma sutarčių laisvė, sutartinė laisvė, jeigu ji nepažeidžia esamų taisyklių. Ir kitas dalykas yra speciali nuostata užtikrinanti, kad teisų turėtų, jeigu gaus atitinkamą atlygį. Taigi teritoriškumo principas toliau egzistuos Tačiau ši priemonė sukurs iniciatyvas paskatą transliuotojams, kad užtikrintų, jog daugiau turinio bus prieinama tarp valstybinių mastų ir tai bus naudinga Europos vartotojams. Labai trumpai mm, buvo kalbama e, apie konkurencingumo tyrimą. Noriu pasakyti keletą žodžių. Žinoma, kadangi yra dar svarstoma byla, aš dar jos nekomentuosiu, mes to nedarome, bet tik noriu paminėti teisinį pagrindą. Taigi, kas yra svarbiausia, ką reikia pabrėžti, kad pagal konkurencijos teisės e, sprendimus yra kalbama apie kiekvieną konkretų atvejų ir jie taikomi ekspost, kai yra, tikslas yra neiškraipyti konkurencijos vidaus rinkoje. Tačiau Žinoma, yra, mm, yra bendrai taikomo e, pobūdžio, kaip pavyzdžiui turėtų mm, reglamentas ar direktyva ar kitas bendras, mm, bendratesnė priemonė. Taip pat straipsnis, kur kalbam apie sutartis numato išimti ir komisija supranta, kad išskirtinės licencijų suteikimas galėtų būti priemonė surinkti pinigus, kurie yra reikalingi ir konkurencijos taisyklės pripažįsta, kad yra barjerai tarp įvairių rinkų, kurie gali būti pateisinami atitikamomis sąlygomis, ypač tada, kai, yra, kai reikia pradėti arba patikti rinką naujus produktus. Taigi konkurencijos taisyklių taikymas nėra juoda-balta ir konkurencija pati savame turi apsaugos priemonės ir absoliučiai niekas netrukdo ir ne taikyti taisyklės, kurios palengvins mm, naujų produktų pateikimą į rinką. Na, apibendrinant noriu pasakyti, kad šitas priemonės tikslas yra sukurti paskatas ir leisti, kad daugiau turinio būtų pateikiama visai Europai ir mes laukiame diskusijų šiame komitete ir taip pat e, komite, parlamente ir mes norime, kad būtų pasiektas tinkamas optimalus, tinkama, op, tinkamas optimalus rezultatas. Labai ačiū ir dabar kreipiuosi į ponę Vėlin, ar jūs norite galiausiai dar kažką pasakyti, aišku, ponas Login vardu. Ne, ačiū, pane pirmininkė, ne. Labai ačiū. Ir norėčiau informuoti, kad pakeitimus galima pakeisti iki, pateikti iki balandžio 27 dienos. E, toliau įtrė nustavimas e, birželio 21 ir pagrindinėme komitete rugsėjo mėnesį. Tai reiškia, Jūri komitete e, rugsėjo mėnesį balsavimas. Taigi labai ačiū už diskusiją, už bendradarbiavimą. O kitas klausimas ir šeštas klausimas yra rizikos parengtis elektros energijos sektoriuje. Pranešėjas yra Flavian Sanonato ir rizikos parengties pasiūlymas yra švarios energijos paketo dalis, kaip tikriausiai puikiai prisimenate. Ir e, turime tris svarbius tikslus prieš mus. Tai yra bendra metodologija, vertinant krizinius scenarijus, o tai nėra lengva, nuolatinis e, saugumo stebėjimas, tiekimo saugumo stebėjimas ir planuojamas koordinavimas krizės atveju. Turėtume susijęti šį teisėkuros pasiūlymą su kitais, kitomis mūsų paketo dalimis, tai yra būtent elektros energijos reglamentas, kadangi jis yra labai artimai susijęs. Mūsų pranešėjas Plafija Zaminato, prašome žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisijos siūlomas reglamentas, juo bandoma pagerinti bendradarbiavimą tarp valstybių narių, valdant riziką ir pasirengiant geriau rizikos situacijoms elektros, elektros energijos sektoriuje. Krizė būtų tuo met, kai trūksta elektros energijos arba neįmanoma teikti elektros energijos galutiniams vartotojams. Kalbame apie tokius atvejus, kurie retai pasitaiko. Tačiau neturime sukaupę daug patirties tvarkantis su tokiamis krizėmis ir tokios krizės gali labai smarkiai, dramatiškai paveikti mūsų situaciją. 2008 m. balandžio mėnesį 400 tūkstančių piliečių Lenkijoje, pavyzdžiui, 48 valandas neturėjo elektros energijos dėl snygiaus didžiulio. Taip pat Prancūzijoje buvo nutrauktas elektros energijos tiekimas 1,2 milijonams Prancūzijos piliečių. Kipre 2011 m. Liepos mėnesį panašus įvykis irgi atsitiko Maltoje, taip pat Sicilijoje, 14 metų rūpiučio mėnesį Šiaurės Olandijoje, praeitais metais pasitaikė toks atvejis, jau neminint krizės, kurią išgyvenome prieš kelis mėnesius, šių metų sausio mėnesį, pietryčių Europoje. Tai iš tiesų didžiulė, patirima didžiulė žala, kurią įvertinti netgi yra sudėtinga ekonominė prasme. Ir taip pat kartais sukeliamos tikrai esminės problemos, problemos žmonėms. Į tai Tai dažniausiai vertinama tik tai nacionalinėme kontekste, bent jau likščioliai. Tai yra kaip ir įmanomas variantas, tačiau gan dažnai tai reiškia, kad jeigu viskas, jeigu spręstumėme tokias problemas europiniu mastu, tai pirmiausia, mes turime kur kas daugiau bendradarbiauti ir matome, kad yra daug to teisinio vakumo. Uh, ir šiuo reglamentu ir bandoma užpildyti tą teisinį vakumą. Taigi komisijos projektas e, susitelkė ties keturiomis sritimis - rizikos vertinimas, yra, yra pateiktas metodikos, siūlom, metodikos pasiūlymas dėl regionės ir kitokio pobūdžio krizės situacijų, nacionalinio ligmens krizės situacijų, taip pat e, trumpalaikis valdymas ir taip pat atitinkami principai. Toliau numatomi planai rizikos parengčiai kurie turėtų būti parengiami, taip pat turėtų būti nu- numatytos nacionalinės regioninės priemonės. Trys krizių valdymo situacijos, kai skelbiamas alarmas, paskelbiama apie krizės situaciją, teikiama parama, taip pat rinkos reglamentai. Uh, pritaikomi ir taip pat vertinimas ir stebėsena, ekspost analizė ir vertinimas, tą turėtų atlikti koordinavimo, elektros, koordinavimo grupė elektros energijos koordinavimo grupė. Aš neaptarsiu visų pasiūlymo aspektų, tam neturiu pakankamai laiko, bet tekstas yra gerai subalansuotas, manau, vertinimu ir yra susijęs su kitais svarbiais e, energetikos žiemos, žiemos energetikos paketo aspektais. Yra vertinami ir elektros energijos rinkos tam tikri sektoriai, atsinaujančio energijos šaltinių direktyva, valdysena ir taip pat rinkos aspektai ir krizių valdymo modalumai susiję nebūtinai vien tik tai su rizikos parengtimi, bet ir rinkos dizainu. Ir aš manau, kad jeigu integruosime tai, ką siūlo komisija, tikrai būtų verta čia įvertinti ir politinius, ir techninius, ir finansinius aspektus, administracinius aspektus taipogi, nes tai gali sudaryti kliūtį rizikos parengčiai. Ir taip pat mes vertiname tokią sritį, kur jungčių nėra pakankamai ir dėl to trūksta ir teisinio aiškumo, dėl to, kokia turėtų būti taikoma sistema tarp valstybių narių, taip pat ir politiniai aspektai čia yra aktualūs. Jeigu, pažiūrėjau, valstybė narė patiria stygių elektros energijos, vis tiek yra verčiama eksportuoti kitas valstybės narės, taigi iš tiesų čia yra daug įvairių trikdžių. Na ir jeigu įgyvendinsime elektros, e, atsiprašau, Europos komisijos pasiūlymą. Aišku, mes turime pirmiausia su, suvokti, kad reikalinga tinkamai ir veiksmingai valdyti riziką, ta sistema turi tinkamai veikti. Ir taip pat turime įtraukti įvairių Europos teritorijų ypatumus, užtikrinti konfidencialumą, kalbant apie tuos planus, ir taip pat pasirūpinti, kad vartotojų pasitikėjimas irgi būtų užtikrinamas kiek įmanoma plačiau. Dėkuoju, pirmininkė. Niedermayer. EPP frakcijos vardu. Prašau, šešėlinis pranešėjas. Ačiū. Kalbėdami apie šį klausimą, pirmiausia, turime nepamiršti to, kad energetikos sektorius ir ypatingai elektros energijos sektorius pastaraisiais dešimtmečiais markiai pasikeitė. Ir jeigu numatome, dabar numatytos yra naujos technologijos, daugiau dėmesio skiriama klimato kaitos tikslams, taip pat yra mažinamas, mažinamas priklausomumas nuo importo į Europos rinkas ir taip pat susidurime su naujais iššūkiais, kurie yra susiję, aišku, su tomis naujomis technologijomis, kurios yra taikomos. Viena jų yra elektros energijos gamyba iš e, saulės ir vėjo energijos. Ir tai, aišku, reiškia mažesnis tiekimo stabilumą. Taigi mes sprendžiame daug tų naujai iškilančių problemų, iššūkių ir vertiname galimybės žiemos pakete ir bandome užtikrinti, kad saugi, prieinama energija būtų teikiama visiems ES. Čia kalbame apie nedidelį to paketo elementą, bet čia sprendžiamos tikrai gal, gan svarbios problemos, svarbus aspektai, tai yra būtent tiekimo saugumas ir fizikos parengtis. Ir aš manau, kad tai puikiai atspindi ir tai, kad uh, naujosios technologijos sukuria iššūkių ir tie iššūkiai peržengia ir šalių sienas. Taigi mes turime siekti daugiau koordinavimo ir daugiau tokio regioninio požiūrio. Ir aš manau, kad apie tai ir kalbama šiame dosie. Ir taip pat kalbama apie tai, kad reikia numatyti tokią metodiką, kuri leistų geriau identifikuoti rizikos faktorius. Taigi turiu pasakyti, kad sveikinu šį pasiūlymą. Tai yra tikrai vertinga žiemos paketo dalis. Kol kas, manau, kad kol kas yra tikrai nedaug tokių smulkių techninių klausimų, kuriuos reikia aptarti, bet aš tikrai labai sveikinu pranešėjo pasiūlymą surenkti techninio pobūdžio susitikimą ir išsiaiškinti tuos e, nes, nesutarimus e, dėl rinkos dalyvių, ir tam tikrų kitų teisinių aspektų, kad viską galėtume išsiaiškinti. Taigi aš manau, kad galėsime toliau žengti į priekį ir esu įsitikinęs, kad šis, svarb, šis svarbi žiemos paketo dalis galiausiai bus patvirtinta. Dėkoju Alde frakcijos vardu Petersen, kuris vietoj ponios Mlinar pasisakys. Ačiū pirmininkė. Labadiena ponios Milmar vardu norėčiau štai ką pasakyti. Labai sveikinu komisijos pasiūlymą dėl šių naujų taisyklių, dėl rizikos parengties elektros energijos sektoriuje. Didesnis koordinavimas tarp valstybių narių, daugiau skaidrumo ir dalymasis informacija yra būtina ne tik geriau reaguoti į krizių situacijas, bet taip pat tai svarbu žingsnis, kuriant atsparesnę energetikos sąjungą. Mūsų darbas dėl avarinių taisyklių dujų ir naftos sektorija aiškiai rodo, kad reikalinga gerinti ir tobulinti teisės aktus, kad būtų galima užtikrinti tinkamai funkcionuojančią energijos sistemą ir elektros energijos sektoriuje. Aš manau, kad pagal rinką pagrystas požiūris yra geriausias sprendimas, esant ir krizės situacijai, tačiau geresnis bendradarbiavimas tarp valstybių narių yra būtinas tam, kad galėtumėme užtikrinti, kad elektra tiekėtų ten, kur ji yra reikalinga labiausiai. E, komisija žengia žingsnį teisinga linkme, numatant bendrą metodiką, suderinant nacionalinius rizikos parengties planus ir didinant bendradarbiavimą bei informacijos mainus regioniniu mastu. Tačiau yra keletas klausimų, kurie, mano manimu, galėtų būti geriau išspręsti, kalbant apie nacionalinių rizikos parengties planų koordinavimą, kur reiktų atsižvelgti į nacionalinių elektros energijos sistemų skirtumus ir ypatumus. Ir dar norėčiau pabrėžti, kad nepakanka tik tai geriau koordinuoti regioninės pastangas ir gerinti informacijos mainus, jeigu kalbame apie tai, kad nėra pakankamų sąlygų energijos rinkoje, pavyzdžiui, jungčių elektros energijos rinkoje. Taigi labai svarbu kad šis pasiūlymas būtų vertinamas kitų švarios energijos paketo pasiūlymų kontekste ir kad būtų kuo galima geriau suderintas e, su kitais e, teisės aktais. Taigi laukiu tolesnio darbo su šešėliniais pranešėjais rengiant šį pranešimą. Dėkoju. Dabar Guė vardu Benito Ziluaga. Ačiū, ponė pirmininkė gerai, kad komisija teikia šį pasiūlymą teisė, kuris pirmą kartą yra siūlomos konkrečios priemonės ištikus nelaimiai, nutrukus elektros energijos tiekimui ir labai gerai, kad šio pasiūlymo rengimas yra grindžiamas solidarumo principu tam, kad būtų užtikrintas elektros energijos tiekimas piliečiams ir svarbiausiams institucijoms, įstaigoms. Kyla klausimas, kuriems klientams turi būti teikiama pirmenybė įvykus e, energijos tiekimo sutrikimams. Komisijos parengtame sąraše mes pasigendame nuorodas į energijos vartojimo efektyvumą, tai būtų geriausias būdas e, siekiant išvengti tokių krizių, iškirsti jums kelią ir užtikrinti elektros energijos tiekimo stabilumą. Kadangi atitinkama teisės akte dėl dujų tiekimo tokia nuoroda yra, tai reikėtų ją ir čia įtraukti, taip pat reikėtų įtraukti nuorodą ir į E, elektros energijos e, gamybą namų ūkiuose savo reikmėms. Tokiu būdu taip pat būtų galima išvengti tiekimus su trikimu, nes dabar infrastruktūrai išlaikyti labai daug papildomų lėšų yra sumokama iš vartotojų kišenės, taigi reikėtų čia ieškoti paskatų tam, kad prasidėtų e, tikri rimti energetiniai pokyčiai, labiau orientuojantis į atsinaujinančius energijos išteklius. Komisijos pasiūlyme yra per mažai konkrečių priemonių, e, galbūt dėl to, kad tai yra tik pirminis pasiūlymo projektas, o galbūt priežastis yra ta, kad e, čia bandoma apsaugoti privačių elektros energijos tiekėjų teisės ir interesus infrastruktūros tinklų valdytojų. Jeigu iš tiesų taip yra, mes tokiems siekiams prieštaraujame. Taigi mes norime konkrečių e, planų nelaimės atveju, konkrečių planų ir negalime vien tik tai klausytis ir leistis įtakojami lobistų. Pono Fokso nėra salėje, tačiau panas Henkelis yra pasirengęs jį pavaduoti, kai ir frakcijos vardu, prašau. Ne, čia nebuvo, čia įvyko tam tikras nesusipratimas, aš norėjau kalbėti apie Acer Pats Blanko Lopes dabar kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu patikoti pranešė už parengtą nuomonės projektą komisija siūlo pasitelkti visą priepinti europinį požiūrį, siekiant išvengti elektros energijos tiekimo krizės. Atlikti vertinimai, jų rezultatai parodo, kad užtikrinus gerintas tarp valstybinės jungtis būtų galima sumažinti sąnaudas ir sumažinti krizių tikimybės galimybės, tokiu būdu taip pat sumažėtų ir vartotojų kainos. Kiti pasiūlymai susijęs su žiemos paketu Taip pat juose numatoma atitinkamai pasidalinti, sumažinti naštą, didesnę dalį elektros energijos gamyboje, numatant atsinaujinantiems energijos šaltinius. Tačiau taip pat ir svarstant šį komisijos pasiūlymą būtina remtis nacionalinio elektros energijos gamybos sistemų ypatumais, kalbant apie tarpusio jungtis, pavyzdžiui, Ispanijos atveju tokios jungtis padidintų aprūpinimo e, elektros energijos tiekimo užtikrintumą, tačiau čia klausimas yra susijęs taip pat ir su paskirstimo tinklais ir e, jos valdančių įmonių pelnu. Ponas Količiak, ačiū ponė pirmininkė. Kitaip nei kolegos, aš esu dirbęs pramonės srityje ir mes visuomet e, atitinkamos pramonės įmonėse turėdavome alternatyvius e, energijos šaltinius e, tam atveju, jeigu nutrūktų įprastas elektros energijos tikimas. Ir svarstant šį klausimą, aš manau, kad reikėtų nepamiršti ir to E, rezervinio tiekimo aspektą. Mes šiuo metu neturime techninių galimybių kaupti arba akumuliuoti elektros energiją, todėl turėtume turėti arba e, sukurti rezervinį elektros energijos tiekimo tinklą, kad neatsitiktų taip kaip Italijoje, kur e, praktiškai e, elektros energijos tiekimas nutruko visiškai, nekalbant jau apie Lenkijos atvejį, kurį minėjo pranešėjas. Taigi labai svarbu turėti rezervinius e, elektros tiekimo tinklus, ką aš čia turiu omenyje. E, tai yra energijos šaltinius, e, kurie reikėtų pasitelkti e, gamtinės dujas arba hidro pajėgumus, e, kuriais naudojantis būtų e, užtikrinamas alternatyvus elektros energijos tiekimas. Elektros energija ir teisė į elektros energijos tiekimą kai kuriuose šalise netgi konstitucinių lygmenių yra įtvirtinta kaip pagrindinė teisė. Komisijos atstovai žodis. Ačiū visiems garbiems parlamento nariams už e, pristatytą požiūrį dėl rizikos parengties elektros energijos tiekimo srityje. E, džiaugiamės, kad jūs manote, jog šis pasiūlymas yra naudingas, kad jo būtų užpildyta tam tikra teisinė e, spraga. E, ypač turint omenyje, kad reikia stiprinti bendradarbiavimo, krizių užkardimo ir rizikos valdymo, grėsmių valdymo sritise, žinoma, mes girdime jūsų pareikštus nuogastavimus susijusius su techniniais aspektais. Taip pat išgirdome jūsų pageidavimą dėl tolesnės techninio pobūdžio diskusijos ir komisija yra savai suprantama pasirengusi pateikti visapusišką techninę informaciją, pasitelkti ekspertus tam, kad šis pasiūlymas iš tiesų dar galėtų būti pagerintas. Gal trumpai norėsiu sureaguoti į atskirus pastebėjimus. Pirmiausia, noriu padėkoti už jūsų nuomonės projektą ir aš manau, kad šį, šį pasiūlymą galtinai patvirtinus elektros energijos tiekimas taps užtikrintesnis ES, kaip minėjo pranešėjai, šešėliniai pranešėjai, iš tiesų reikia ir papildomų teisės aktų tam, kad mūsų elektros energijos rinka būtų kuo atviresnė ir elektra keliautų ten, kur jos tuo metu reikia labiausiai, neužbėgdama už akių būsimoms techninėms diskusijoms, kurių galbūt prireiktų. Aš tik noriu išsklaidyti e, nuogastavimus dėl konfidencialumo ir savams suprantama, kad e, e, tokie nelaimingų atsitikimų situacijų planai privalo išlikti konfidencialus ir negalima jų detalių iš anksto skelbti savo pasiūlyme, mes tokį konfidencialumą užtikrinimą numatome, sakydami, kad tik tai dalis planų turėtų būti viešinama ir e, tą aspektą jau esame numatę ir jį atsižvelgiame. Kalbant apie administracinės naštos galima didinimą, noriu pasakyti, kadangi buvo pareikštas atinkamas nuogastavimas, iš tiesų mes tikrai nenorime skurti tokios sistemos, kuria būtų administracinė našta padidinta, todėl mes savo pasiūlymą grindžiame dabar egzistuojančią institucinę sąrangą ir sistemą ir naujas institucinės struktūros valstybės narėse nebus kūriamos. Mes remiamės tuo, kas jau dabar egzistuoja ir kas bus dar kūriama ateityje. Pavyzdžiui, regioninis operacinis arba valdymo centras, kuriam būtų sutelk, suteikiami tam tikri specifiniai įgaliojimai kilus krizėms. Taip pat girdėjome pasiūlymus, parengti atitinkamus parengties planus atsižvelgiant į nacionalinės specifikas. Šiuo klausimu norėčiau pabrėžti, kad savo pasiūlyme, kuomet bus parengti ir pristatyti metodiniai aspektai, kurie privalės būti taikomi visame Europoje, mes pasiūlymo projekte taip pat numatome ir uh, atitinkamą galimybę atlikti vertinimą nacionaliniu mastu. Taigi čia mes vadovavomės dvigubą logiką, kuomet bus atliekami regiono masto įvertinimai ir nacionalinio masto įvertinimas, išvelgiant į tam tikrus specifinius aspektus. Ir kadangi mes matome galimybę parengti nacionalinius planus tokiu būdu, atliekant nacionalinius grėsmių įvertinimus ir būtent tose nacionaliniuose planuose bus galima atsižvelgti ir į nacionalinės specifinės situacijas, kadangi e, energijos išteklių derinys skirtingose šalise yra skirtingas. Pavyzdžiui, Italijoje taip pat e, didesnė tikimybė žemės drebėjimų sulaukti, Belgijoje yra mažesnė, taigi visi šitie aspektai yra įtraukti į komisijos pasiūlymą. Taip pat girdėjau prašymų įtraukti į pasiūlymą papildomų elementų tam, kad jis taptų išsamesnis, pavyzdžiui, nuostatas e, įtraukti dėl vartotojų apsaugos. Mes taip plačiai neužsimojame, kadangi pasirinkome tokią minimalistinę apibriežtį ir minimalistinį harmonizavimo lygį, kadangi valstybių narių lygmenių vartotojų teisės yra e, didžiai dalimi apsaugomas Europos Sąjungoje. E, e, mes tik tai mūsų pasiūlomose nuostatose vadovaujamasi saugos aspektais, tačiau tikrai nemanome, kad reikėtų viską harmonizuoti. Mes Kalbant apie priemonės, kurios turėtų būti traukiamas į nacionalinius planus, tai tik tai bendrasias priemonės nurodome, rinkas e, su rinkomis susijusios ir nesurinkomis, nesurinko veikimu susijusiamis. O konkrečias priemonės turi nustatyti ne lobistai, o nacionalinių valstybių vyriausybės, kurios turi priimti tinkamus sprendimus dėl e, parengties planų ir priimdamas tuos sprendimus turėtų surenkti platos masto konsultacijos ir atsižvelgti tiek į pramonės, tiek į vartotojų interesus ir užtikrinti, kad ne lobistų krūva ar krūvelė nustatytų tas konkrečias priemonės. Taigi paskutinis galbūt pastebėjimas susijęs su atsakomybė dėl tiekimo saugumo šių pasiūlymų dabartinė tvarka ir pusiausvėra nėra keičiama, tik tai raginama pasitelkti e, koordinuojamą požiūrį, o atsakomybė yra paliekama ten, kur yra dabar. Mes norėjome pastelgti koordinuotą požiūrį, kuomet valstybės narės regioninių mastų galėtų susitarti dėl tam tikrų dalykų, tačiau paliekant jų atsakomybės sritis tokias, kokios yra dabar. Tiek būtų mano pirminių komentarų. Tačiau tikrai noriu padėkoti ir e, esame pasirengę toliau su jumis konsultuoti ir diskutuoti. Būtent, kai, ką jūs ir kalbėjote apie dujų tiekimo saugumą, mes savo apibrėžtyje, mes siūlome e, numatyti saugomus e, vartotojus ir visišką suderinimą visoje Europoje. Tai yra vienintelė galimybė, kur mes norim visiško suderinamumo tokia apibriešti. Jeigu galėčiau kreiptis į poną Fajozą Nanatą, mūsų pranešėją, ar jūs norėtumėte apibendrinti mūsų diskusiją ir išsakyti pastabas savo. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš labai trumpai norėčiau, nes kolegos ir komisijos atstovai pasakė tai, kas galėtų pasiekti, padėti pasiekti tinkamą rezultatą. Tai yra sukurti tinkamą darbinę aplinką. Tiesa yra tai, kad e, rizikų klausimas, tai rizika elektros energijos tiekime yra susijęs su kitais klausimais, mes apie tai kalbėjome. Ir reikia žiūrėti ir kaip neišleisti šitų dalykų iš akių ir kaip sutarti dėl kompetencijų. Dėkuoju visiems pasisakysiems ir mes susėsime kartu ir rengsime iniciatyvas tam, kad parengtume dokumentą ir išaiškintume, apie ką yra šis visas klausimas. Dėkui. Taigi, e, birželio 21-22 diena e, pasiūlymo projekto svarstymas, 29 birželio iki šios dienos galima pateikti pasiūlymus, tai jau birželio pabaiga ir pasiūlymų svarstymas 25 mm, rugsėjo, balsavimas įtrė, mm, lapkačio 28 dieną toks yra mūsų paketas švarios energijos paketas labai svarbus teisėkros pasiūlymas. Labai ačiū Jums ir dabar periname prie septintojo darbo tvarkės punkto ES energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra nauja redakcija. Kolega e, Morten Helvek Petersen yra pranešėjas ir šis pasiūlymas yra viso europinio paketo dalis, taigi panašiai kaip ir anksčiau svarstytas klausimas, jis yra susijęs su kitais svarbiais mm, dokumentų paketais, ypač tais, kurie yra susijęs su elektros energijos rinkos mm, peržiūra. Pasiūlymo tikslas yra atnaujinti atsar e, reglamentą ir numatyti naujas užduotis ir e, atsižvelgti pakeitimus nuo, nuo, nuo švarios energijos paketo svarstymo pradžios. Ir čia yra svarbu, kaip mes galėtume svarstyti naujus pasiūlymus, kaip pritaikyti egzistuojančius dokumentus. Ir taip pat tikslas yra užtikrinti atsižvelgti reglamentą, kuris atsižvelgia į mm, energijos rinkos paketų taisyklės, taigi kai kurios taisyklės mm, turės būti pakeistos ir turime apsispręsti, kiek jų bus keičiamos ir kuria kryptimi. Pranešėjas yra Morten Helvek Petersen. Jeigu galima, prašau jūsų pasisakyti. Labai ačiū, pirmininkė. Kaip mes visi žinome, yra didžiulė nauda iš to, kad turime tikrą vidinę rinką ir energijos srityje. Ir tam, kad turėtume rinką, reikalingas ir tam tikras reglamentavimas, kad būtų sukurtos bendros taisyklės, visų pirma, kad rinka egzistuotų. Ir e, čia institucijos vaidmuo yra užtikrinti, kad vieninga europinė energijos rinka tinkamai funkcionuotų ir kad kas yra naudinga visiems ir privatiems vartotojams, namų ūkiams, MVI, didelėms įmonėms ir ypač atsižvelgiant į energijos rinkos ateitį, kuri vis labiau priklausys nuo energijos iš atsinaujinčių šaltinių. Čia dėl to reikalinga didesnė koordinacija tarp valstybinė prekyba elektros energija turėtų būti esminė e, Europos energijos rinkos dalis ir turėtume kalbėti apie resursus ir dėl to šis pasiūlymas yra būtinas. Aišku, bus įvairių būdų, kaip įveikti sunkumus ir iššūkius, su kuriais susidurėme. Ir aš esu pasirengęs išklausyti to, ką turi pasakyti kolegos šią svarbę mm, temą. Dėkuoju komisijai už pasiūlymą, kuris yra iš tikrųjų peržiūra, nauja redakcija. Tai nėra e, naujas e, eisa. M, mm, užduočių peržiūrėjimas. Ir turiu pasakyti, kad pavadinimas EISA yra bendradarbiavimo agentūra reikia tai pabrėžti nuo pat pradžios. Norėčiau pasisakyti dėl pagrindinių trijų klausimų Manau, kad jiems reikia skirti mūsų ypatingą dėmesį. Pirmiausia, pakeitimai e, pasiūlyme, kaip primami sprendimai eis viduje, toliau e, finansavimas ir mm, darbuotojų mm, samdymas ir taip pat regioninis bendradarbiavimas. Kai dėl mm, sprendimo prieimimo pakeitimo atsara valdyboje reikėtų pažiūrėti naują modelį, kuris yra siūlomas ir taip pat ieškoti kitų prieinamų sprendimų. Jeigu norime, norime, kad tinkamai funkcionuotų vidaus rinka. Reikėtų stipresnės agentūros, kuri galėtų reaguoti ir veikti skaidriai. Tai reiškia, kad mes turėtume vengti papildomų kažkokių taisyklių ar, ar reglamentavimų, bet turime išlaikyti tinkamas taisyklės ir norėčiau žinoti, kokie yra e, pasiūlymai ir, ta, ir turėtume priimti rimtą solidų sprendimą, kuris užtikrintų funkcionuojančią vidaus rinką. Antras dalykas tai yra finansiniai šaltiniai agentūroje ir mm, darbuotojų samdymas dabar yra riboti mm, finansiniai šit, ištekliai ir yra daug mažesni negu reikalingi e, vykdyti agentūros e, funkcijas ir reikia, kad e, šiame komitete mes kartu su e, agentūra svarstytume finansavimą ir reikėtų peržiūrėti finansavimo šaltinius ir patį finansavimą. Čia yra daug idėjų, kaip tai daryti, taip pat yra pateikiamos mintis ir iš agentūros, kad jie galėtų imti rinkliavą iš kai kurių mechanizmų ir aš esu pasirengęs apie tai toliau, toliau diskutuoti. Manau, kad finansavimas yra labai svarbus agentūrai. Ir galiausiai mm, testo bendradarbiavimas ir regioniniai bendravimo centrai, taip vadinamos ROKS uolos, yra labai svarbus ir e, jų valdymo negalima reglamentuoti nacionaliniu lygmeniu, bet tik tai regioniniu lygmeniu, kur agentūra yra būtent e, ta institucija, kuris, kuri stebi, kuri teika stebėjimą. Bet turėtume užtikrinti, kad agentūra turėtų pakankamai galių prašyti informacijos, kad, kuri reikalinga vykdant stebėjimą. Ir taip pat tie punktai yra labai svarbus, skatinant vidaus rinkai judėti į priekį, kadangi čia galima priimti bendrus sprendimus ir pasitarnauti bendrai geroviai. Tai yra labai svarbus dokumentų paketas ir, kaip jūs sakėte, pirmininkė, yra susijęs su kitais dokumentais, dokumentų paketais, švarios energijos paketais ir reikėtų žvelgti juos kaip vieną visumą ir e, žiūrėti, kas e, šioje, šiame dokumentų pakete, pakete yra susijęs su kitais dokumentų paketais. Esu pasirengęs dirbti kartu su kolegomis, rengiant šitą svarbų teisės aktą ir tikiuosi konstruktyvaus bendradarbiavimo. Ačiū pirmininkė, dėkui kolega FP e vardu šešėlinis panešėjas, ponė Strojau. Pone pirmininkė, ponė pranešėjau, noriu padėkoti už prieš tai vykusius sustikimus ir pokalbius, noriu pratesti kolegos mintį Tam, kad vidaus rinka veiktų, jai reikia funkcionuojančios teisės ir jos aktų. Taigi šiuo atveju turėtume klausti, ar turimų teisės aktų pakanka ar ne, ar jie veikia tinkamai ar ne. Ir susitarti dėl tų sričių, kuriuose esama problemų. Čia galima atkreipti dėmesį į kelis dalykus. Pavyzdžiui, į tai, kad prekyba nepakankamai gerai funkcionuoja tarp e, dviejų valstybių narių. Jeigu imtume Vokietijos ir Danijos pavyzdį, tai atidžiai vertinus situaciją aiškiai matytume, kad uh, situacija nepriklauso nuo galiojančių teisės aktų ar e, jų veikimo, nes jeigu, pavyzdžiui, vienoje vietoje yra jungčių, tai yra pakankamai pagaminama vienoje šalyje elektros energijos, tačiau kitoje nėra pakankamai jungčių, tai negalima tą elektrą pasinaudoti ir jos parduoti į kitą šalį. Ir, e, o čia mes kalbame apie atsakomybę, apie papildomų organizacijų kūrimą. Ir tačiau jeigu nebus tinklo jungčių, tai jokios papildomos organizacijos mums nepadės. Kitas aspektas yra susijęs su to, kad nepakankamai greitai yra susitariama. Tik vėl kilo klausimas, kodėl. Tai arba reikia nustatyti terminus, per kuriuos tos pas, sustarimus būtų privaloma pasiekti, arba daugiau įgaliojimų suteikti centralizuotoms institucijoms. Todėl man e, tie komisijos teiginiai e, apie tai, kad mums reikia sukurti kažkokią tai Europinį instituciją ir spręsime problemas, e, atrodo nepagristi. Dar vieną aspektą noriu paminėti, jis yra susijęs su. su EASA, dabar galiojančia tvarka, kuomet sprendimai priimami kvalifikuoti arba dviejų trečdalių balsų daugumą ir viena valstybė narė turi po vieną balsą. E, taigi kita alternatyva, kuri yra siūloma, yra atsisakyti dviejų trečdalių daugumos ir priim, sprendimus priimti paprast, kitos daugumos balsais. Aš nemanau, kad dėl to bendradarbiavimas pagerėtų. Ir jeigu mes viena vertus daugiau galiojimų perduosime centralizuotams institucijoms, o vis tik tai turime nepamiršti, kad e, tos konkrečius darbus turės e, atlikti ir e, konkrečius darbus, inovacijas dėkti valstybės narės. Taigi aš noriu kolegas įspėti ir raginti neper, nesuteikti daugiau įgaliojimų ESA kaip centralizuotai institucijai. Ir taip pat nepamirškime, kad tokių e, sutrikimo, tiekimo sutrikimo atveju iš tiesų buvo nelabai daug Europoje. Tai kodėl dabar e, toks sujudimas kilo, ypač turint omenyje, kad žmonės e, tikrai ne visuomet teigiamai reaguoja į pasiūlymus, bet kokią kainą didinti įgaliojimus ES mastu. Reikia jas didinti ten, kur reikia. Šioje situacijoje to daryti nevertėtų. Ačiū socialdemokratų frakcijos vadu, pons Pohė dabar kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Labą dieną. Aš manau, kad šio komiteto nariai jau seniai atkreipė dėmesį į būtinybę stiprinti agentūros įgaliojimus tam, kad jie galėtų ir toliau atlikti savo vaidmenį elektros energijos rinkoje, nes dabar vis didėjanti atsinaujinančių elektros energijos šaltinių dalis susijusi su didesnė atsakomybė ir spaudimu, kuris yra daromas nacionalinėms kontroliuojančiams institucijoms. Komisijos pasiūlyme mes teigiamai vertiname e, įgaliojimų didinimą, taip pat ir pasiūlymus susijusius su sprendimų prieimimo supaprastinimu. Tačiau aš išskirčiau tris sritis, kurioms būsimose diskusijose turime skirti pakankamai dėmesio. Pirmiausia, regioninio bendradarbiavimo skatinimas tarp tiekimo tinklų tiekimo tinklus valdančių įmonių ir e, e, regionių kontrolės institucijų arba nacionalinių valstybių narių kontrolinės institucijų. Dabar turime konstatuoti, kad šios rytie bendarbiavimas nėra pakankamas. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į būtinybę užtikrinti agentūros nepriklausomumą. Mano nuomonė, agentūros agentūrai niekas negali daryti jokio, nori, negali turėti jokios politinės įtakos ar diktuoti, kaip pastaroji turėtų elgtis. Nei Europinės, nei nacionalinės institucijos tokios teisės neturi turėti. Dar opiausia problema yra agentūros finansavimas Agentūrai būtina skirti pakankamai finansinių išteklių tam, kad galėtume priklausomai priimti savo sprendimus. Taip pat manau, kad optimaliausias sprendimas būtų toks, jeigu už tam tikras agentūros teikiamas paslaugas būtų renkami tam tikri mokesčiai. Ačiū uždėmesi. On behalf of ECR. ECR e vartų. Turiu kalbėti vokiškai, nes mano parengti dokumentai yra vokiečių kalba. Šimties tvarka. Šiek tiek bendro pabudžio pasamprotavimų. Įžangai, manau, kad bendra rinka yra kol kas e, geriausias, didžiausias ES pasiekimas, be jo ES, be bendrosios rinkos apskritai ES negalėtų egzistuoti. Energijos uh, energetikos sąjunga, energetikos bendroji rinka. Tai yra komisijos susibrėžtas tikslas, kuriam pritarėme, tačiau juos siekiant susidarėme su tam tikromis problemomis. Viena vertus mes siekiame bendros ES rinkos, kaip ir kitose paslaugų teikimo sritise, ir kita vertus mes leidžiame kiekvienai e, valstybė narė priimti savarankiškus sprendimus dėl e, energijos šaltinių deriniu. Ir žinoma, mūsų frakcijai čia labai svarbu vadovauti susidarimo principu, kuris mums yra labai brangus. Tai reiškia, kad jeigu mes atsisakysime šioje srityje susidarimo principo, teikdami, kad Europos lygių sprendimus galima priimti geriau, komisija pirmiausiai turi tai įrodyti. Tačiau aš tikiuosi, kad komisija turi pakankamai tų įrodymų surinkusi ir gali juos pristatyti. Komisija siekia ne tik uh, užtikrinti tiekimo saugumą, tačiau nori šią srityje paskatinti konkurenciją. Pranešimai apie sausio mėnesį e, Europos sukrėtusius elektros energijos tiekimo sutrikimus, jais visuomet bandoma pasinaudoti, bandant įteikti, kad valstybės narės čia turėtų priimti sprendimus savarankiškai. Aš manau, kad tos argumentus būtų galima uh, apversti aukštinkojomis. Pavyzdžiui, komisija galėtų pasakyti, kad jeigu jau būtume tuo metu turėję dabar siūlomą sistemą, tai tokia grėsmė elektros energijos tiekimo sutrikimų būtų daug mažesnė. Žinoma, turime diskutuoti apie tai, ar šis ar pasiūlymas atitinka susitarimo principą ir jo nuostatas. Ir mūsų frakcija labai įdėmiai ir daug dėmesio šiam aspektui skils E, taip pat būtina užtikrinti ir agentūros veikimo nepriklausomumą ir skaidrumą, nes e, e, komisijoje veikia ir kitos priežiūros institucijos tarnybos, kurių pagrindinė funkcija yra užtikrinti skaidrumą. Manau, kad energijos, energetikos rinkoje tą būtų taip pat galima padaryti. Ačiū žodis ponui Turmisui, jis pavaduoja poną. Pana Škrlic, aš kalbėsiu vokiškai šiandien. Pons Henkelis yra teisus, egzistuoja ta prieštara tarpusavio tarp europinių pasiūlymų dėl bendros elektros energijos rinkos ir e, valstybės narėse galiojančio energetinio derinio egzistuoja. Mums reikia dabar patvirtinti tokią sistemą, kuri pasiteisintų ekonomiškai, nes iš Portugalijos į Estiją ir iš Bulgarijos į Švediją elektros energija e, retai yra e, tiekiama, tačiau Vokietijos e, elektros energijos rinkos jau nebeliko seniai ir Prancūzija, pavyzdžiui, be Vokietijos elektros energijos šią žiemą elektros būtų pritrūkusi, kaip ir kitos kaiminės šalis. Todėl ekonominių požiūrių tokie dariniai yra prasmingi ir jau yra įrodyta, kad būtent dėl tokio e, regioninio tarpusio bendradarbiavimo elektros energijos kaina sumažėjo ir būtina tą bendradarbiavimą skatinti taip pat ir, pavyzdžiui, rytų Europos mastu. Tai yra kurti tokius darinius, kurie ekonominiu požiūriu yra prasmingi ir politiniu požiūriu įgyvendinami. Tačiau jeigu jau mes prieiname tokios išvados, tai mums savame suprantama, reikalinga ir tam tikra institucija, kuri užtikrintų tai, kad regioninis bendradarbiavimas vyktų vadovaujantis bendromis, o ne skirtingomis taisyklėmis, kad pavyzdžiui elektros energijos e, tiekimas vidurio rytų Europoje mm, arba Baltijos šalyse vadovautųsi kitomis taisyklėmis nei e, pietų arba vakarų Europoje. Nes aišku, institucijos tokių taisyklių užtikrinti negali, jos atlieka labai svarbius vaidmenis, tačiau aš manau, kad reikia ir papildomo. Papildomos institucijos, šiuo atveju tai turėtų būti agentūra, kuri turėtų pakankamus įgaliojimus vykdyti regioninio masto E, priežiūra, e, netapdama kažkokia tai superagentūra. Ir būtent tą užduotį mes dabar turime atlikti. Herbertas teisus, kalbėdamas apie tai, kad būtina e, plėtoti jungčių tinklą. Kalbant apie Vokietiją, tai Vokietijos elektros rinka negali būti atverta e, elektros tiekimui iš Danijos, kadangi kabeliai yra nutiesti priešingą kryptimį ir jeigu tas būtų padaryta, tai reikėtų išjungti vėjo jėgainės, kuris veikia Šiaurės Vokietijoje tam, kad būtų galima naudoti danišką elektros energiją. E, taigi e, čia tikrai norint atverti rinkas, reikėtų priimti skaudžius politinius sprendimus, dėl kurių e, nacionalinės valstybės tarpusavyje gindamos savo interesus susitarti tikrai negalėtų ir būtent šiuo atveju galėtų įsikišti ta Europinė institucija. Ir žinoma, mums taip pat būtina užtikrinti ir minimalų keitimąsi informaciją, tai agentūrai taip pat reikėtų suteikti bent jau minimalų finansavimą, nes tikrai ekonominių požiūrių būtų beprasmiška turėti multimilijardinės apyvartos rinkas ir nerasti kelių milijonų tam, kad būtų užtikrintas atitinkamas reglamentavimas. Noriu tik tai priminti diskusijas dėl prekybos su vertybiniais popieriais, kurios vyko anksčiau. Nes uh, prieš trejus metus mes patvirtinome atitinkamą teisės aktą, e, kuriuo buvo mm, imamasi priemonių tam, kad nebūtų sugriautas pasitikėjimas investuotojų e, priekybos akcijomis sistema, taigi šiuo atveju mes turėtume elgtis panašiai, neturėtume kurti superagentūros, tačiau suteikti dabar veikiančią agentūrą šiek tiek daugiau įgaliojimų tam tikrose srityse. Pone Kokličiakui žodis. Ačiū, pane pirmininkė. Potřebujeme další posílení agentury, která by přímo podléhala. Na, aš nežinau, čia vertėtų susipinti galės tais agentūros, kuri priklauso nuo Europos komisijos, koordinacinis vaidmuo, kuris kur šitą agentūrą atlieka, jo tikslas yra sutelkti operatorius energijos srityje, yra garantuota, visa tai veikia. Tačiau, ko čia negali būti? Na, jeigu kalbėsim apie Lenkijos Čekijos sieną, tai čia yra įvairūs transformatoriai. Ir čia jokia agentūra nieko nepadės, sprendžiant techninę problemą. Tai jeigu mes e, atid pradėsim naują agentūrą, kuri reglamentuos, bet neturės e, jokių galių prastumti tą reikalaujamą sprendimą. Taigi matau, manau, kad dabartinis bendradarbiavimas veikia puikiai, bent sprendžiant iš tos mano turimos informacijos. Ir jeigu mes nesustiprinsime energijos tinklų visoje Europos Sąjungoje, tai nėra prasmės daryti kažkokius pagrind, pamatinius pakeitimus šitoje agentūroje. Jeigu kalbėsim apie aiškės kompetencijos ribas, taip, agentūra turėtų turėti geriau apibrieštas bendradarbiavimo galimybės bet iki šiol bendradarbiavimas vyko puikiai ir regioninės lėšos, regioniniai ištekliai yra didelė problema. Visuomet pasisekdavo dvišalių pagrindų išspręsti problemas tarp kaimininių šalių, o jeigu kažko nepasisekdavo, na, kai įstojo Bulgarija ir Rumunija Europos Sąjunga, taip pat Vengrija, Kroatija, na, nepavyko sukoordinuoti jų energetiką energetinių tinklų. Ir e, praėjus 30 metų nuo Vokietijos sustojimo, tai e, Vokietijos energijos tinklai taip pat nėra puikus, tai bet kokia išorės agentūra negali nieko padėti. Jeigu kalbėsim apie agentūros finansavimą, tai šita problema iki šiol yra gerai sprendima, sprendžiama. Aš manau, kad deficitas, kurį minė Europos Sąjunga, kurį nurodo Europos Sąjunga, kalbant e, apie tai, kad reikia finansuoti dar vieną agentūrą, tai nėra gera mintis, jeigu kalbėsim apie energetikos tą krepšelį vadinamą, apie kurį kalba įvairūs e, kolegos, tai nėra pagrindinė problema kai turim pakankamai vandens, galima gaminti e, energiją iš vandens šaltinių. Jeigu pučia vėjas, tai tuomet galime naudoti, e, naudoti e, vėjo jėgainės, to jeigu šviečia saulė, tai turime fotovoltinės galimybės kaupti energiją ir čia nepadės tokia agentūra ir tas energetikos paketas priklauso nuo valstybių narių. Negalima būti kaip Bulgarijai, kai mes primetėme jai reikalavimą uždaryti atominę jėgainę, bet nepadėjom bulgarams rasti kitos alternatyvos atominės e, vietoje. Taip pat kalba apie Beleno agentūrą. Tai ne, nekartokim tos pačios klaidos. Use... Na, dabar kitas klausimas, kaip naudoti uh, Mm. turimus resursus. Na, dabar komisijos vardu, komisijos atstovas, energijos generalinio direktorato atstovas, ponas Porijan Armakora, jums žodis prašome. Chairman. Ačiū, pirmininkė. Mums pagrindinis dalykas yra padaryti energetikos rinką efektyvesnę. Ir čia matome, kad pagrindinė, pagrindinis klausimas yra tai, kad perdavimo sistemų operatoriai turėtų daugiau bendradarbiauti. Jeigu tas būtų padaryta, jeigu būtų užtikrintas didesnis regioninis perdavimo tinklų operatorių bendradarbiavimas, tuomet nebūtų prasminga reguliavimo prasme dar aktyviau prižiūrėti tą sistemą šalia nacionalinių reguliavimo institucijų. Galbūt e, reikalinga tokia platforma, kurie galėtų bendradarbiauti ir ta platforma yra ACER agentūra, tai yra svarbus dalykas. Mes sutarėme, kad reikia daugiau išteklių, kad būtų galima įgyvendinti naujus uždavinius, bet mes čia pirmiausia bandome skatinti vidinę energetikos rinką. Ir čia, aišku, reikalinga didesnė priežiūros rolė atsir agentūrai. Ačiū Europos komisijai, nes jie pakartojo mano sakinį, būtent e, reikia atsižvelgti į perdavimo tinklų operatorius ir elektros energijos ir dujų e, srityse. Ne tik regulia, regulio, reguliavimo institucijos yra svarbios, visos Aišku, mes žinome, kokio požiūrio čia laikosi agentūra bet mes bandome užtikrinti visapusišką reguliavimą, tas yra būtina mūsų rinkai. Ir aišku, per didelio reguliavimo mes irgi nenorime savo rinkoje. Dabar pranešėją pakviesiu Petersen apibendrinti galbūt diskusijas trumpai, jeigu norite. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms už išsakytas nuomonės šiuo klausimu. Man atrodo, kad kai kurie klausimai yra iš tiesų esminiai ir jie buvo šiandien čia aptarti, nes kaip teisingai sakė ponas Henkel, turime tą pagrindinę dilemą. Norime rinkos ir norime, kad energetinis mišinys būtų nacionalinė prerogatyva. Taigi, kaip pasiekti šios pusiausvyros, kad ta nauda būtų jaučiama realiai rinkoje ir mes turime uh, to siekti savo darbu. Ir aišku, yra labai daug medžiagos, daug vertinimų, daug skaičių poveikio vertinimo studijose, kur irgi atskleidžiami privalumai, nauda, jeigu bendradarbiavimas e, ir koordinavimas būtų stipresnis. Bet aišku, mes į tai dar pasigilinsime. Ir tai, ką sakė ponas Royal dėl subsidiarumo, aišku, tai svarbu, jeigu sukūriamas privalumas, tai tuo met, aišku, tai rodo, kad reikalingas tolesnis bendradarbiavimas nacionaliniu, regioniniu mastu ar europiniu mastu. Taigi, tik norėčiau labai trumpai padėkoti visiems šėliniams pranešėjams ir aš laukiu tolesnio darbo. Šiuo klausimu dėkuoju. Ačiū kolegai. Pranešimo projekto pristatymas Liepos 10-11 dienomis pakeitimų patikimo terminas. kelių mėnesių. Rugsėjo 6 diena. 12 valanda dienos. Bet aišku, tame tarpe dar čia bus ir vasaros atostogos. Balsavimas įtre, lapkričio 28 diena. Balsavimas plenarinėme posėdėje. Dar patikslinsime. Taigi, baigiame svarstyti šį darbo tvarkės klausimą. Na, o kaip žinia, lapkričio mėnesį baigsime darbą šiuo klausimu. Dabar aštuntasis darbo atvarkės klausimas - informacija apie vykstančias dėrybas, energijos tiekimo saugumas - vienas dalykas ir prima reglamentas. Prima reglamentas būtų antrasis klausimas. Aš trumpai pakalbėsiu apie vykstančias dėrybas dėl energijos tiekimo saugumo. Trečiasis trilogo posėdis įvyko kovo 27 dieną. Ketvirtasis trilogo posėdis turėtų įvykti šios savaitės trečiadienį. Per pastarąjį trilogo posėdį, kuris truko beveik 9 valandas, dėrybose buvo pas, pažengta gan stipriai į priekį įvairiose srityse. Pirmiausia, solidarumo klausimas, kaip tinkamai apsaugoti, e, paremti saugomus klientus ir tokių klientų apibrėžimas, dėl jo jau buvo sutarta anksčiau. Regioninis bendradarbiavimas irgi yra labai svarbu, kalbant apie avarinių tiekimo koridorių klausimą ir taip pat e, tai, kad reikalingas didesnis lankstumas, tai buvo numatyta pirminėme komisijos pasiūlyme. Taip pat efektyvaus energijos vartojimo priemonių įtraukimas dujų tiekimo saugumo atveju. Tai irgi labai svarbu bus ateičiai. Svarbių buvo iškelta ir problemų dėl keitimos informacija ir pranešimų. Taigi mes esame pasirengę vyksančiam po dviejų dienų trilogo posėdžiui. Nulatos tarpusavėje deriname poziciją su šešėliniais pranešėjais. Žinome, kad taryba irgi taip pat labai intensyviai dirba. Tikimės, kad jie irgi pasirengia užbaigti darbą šiuo klausimu šią savaitę bet aišku, mes negalime užbėgti įvykiams už akių ir to dabar dar patvirtinti. Taigi trečiadienį, balandžio 26 dieną, ketvirtasis trilogo posėdis įvyks. Ar norite ko nors paklausti ar pridurti, ponas Turmes? Nieko paklausti nenoriu, nieko negaliu pridurti dėl turinio, tik tai norėčiau padėkoti pranešėjui ir Jeržui, Jeržui pranešėjui ir parlamentui už tai, kad dėrybų strategija buvo labai gerai suorganizuota ir tikrai pasistumėme į priekį gan smarkiai per pastarį dėrybų raundą ir šią savaitę irgi išliksime vieningi ir aš esu optimistiškai nusiteikęs, tikiuosi, kad rezultatas bus geras. Vienas dalykas, dėl ko dar nesutarėme, būtent kiek ir kiek detalios informacijos mums reikia tam, kad būtų galima tinkamai rengtis avarinėms situacijoms. Tai yra labai aktualus klausimas, jis bus aktualus per šį dėrybų raundą ir bandysime laimėti tose dėrybose trečiadienį. Ačiū. Iš tiesų, mes Europos parlamente siekiame išlikti labai vieningi. Ir tikrai parlamento pozicija labai vieninga ir tada visada lengviau dėrėti su taryba ir panašiai buvo ir su telekomo paketo dėrybomis dėl tarptinklinio sujungimo mokesčio. Europos parlamentas tikrai buvo labai vieningas ir tada yra kur kas lengviau mums dėrėtis. Tas pats e, pasakytina ir apie dujų tiekimo saugumą. Taigi, pranešėjų šiandien, pranešėjų politinių frakcijų dėka mums pavyko laikytis vieningo požiūrio. Tai yra svarbu, aišku, mūsų piliečiams, ne vien dėl to, kad, kad apsaugoti, dėl, ne vien tik tai kalbant apie apsaugotus tuos e, klientus, bet vartotojus, bet ir smulkų vidutinį verslą, paramonę apskritai. Taigi, tiek būtų dėl dujų tiekimo saugumo. Dabar kitas klausimas, prima. Pone Sakorafa jau atvyko puiku. Taigi iš karto, kiek suprantu, iš oro uosto atvykote. Ačiū, kad atvykote. Balandžio 11 dieną trys institucijos susitiko neformal, neformaliam trilogo posėdžiui dėl primus. Ir pirmininkas dalyvavo taip pat. Mes pradėjome svarstyti šį klausimą. Ir ponė Sakorafa tikrai pasakys daugiau nes e, tai jūsų pasiekimas iš principo ir visų šešėlinių pranešėjų. Taip pat prašau, ponė Sakorafa. Ačiū, pirmininkė. Kolegos, aš labai džiaugiuosi, kad balandžio 18 dieną įtrė dėrybininkų komanda ir pirmininkaujanti Malta bei komisija sėkmingai užbaigė trilogo procesą dėl primos. Mokslinio tyrimų ir inovacijų partnerystėje Viduržėmio jūros regione. Tokiu būdu iš tiesų įtraukti visi suinteresuoti asmenys yra kalba eina apie didelę Viduržėmio jūros regiono erdvę ir prima yra vienas iš tų uh, retų bandymų vesti mokslinės dėrybas ES, mokslinę diplomatiją puoselėti, kurios būdų galima išspręsti tokias problemas kaip migracija, sugražinimai ir taip pat svarstyti tokius klausimus, kurie yra susijęs su vandentiekiu, žemės ūkio produktais. Visa tai yra daroma mokslinė, ekonominė, politinė prasme. Pranešėja gavusi dėrybinius įgaliojimus iš ITRE komiteto, mes čia bandėme kiek įmanoma aptarti teisėkros teksto turinį ir užtikrinti, kad politiniai pasiūlymo aspektai irgi būtų tinkamai aptarti ir kad pagrindinių teisių aspektas pagal primą irgi būtų įtrauktas ir kad tai būtų pripažinta, būtent, kad būtų pripažinta teisė į geriamą vandenį ir tai, kad regiono žmonės galėtų dalyvauti įvairiuose elementuose susijusiuose su jų maisto produktų tiekimo tvarumu, vandeniu ir panašiai. Ir taip pat bet kokia veikla susijusi su inovacijomis, moksliniais tyrimais, technologinė parengtimi ir taip pat, kad būtų traukiamos stambios įmonės, rengiami susitikimai įvairiomis temomis. Taip pat bandėme įtvirtinti tokią poziciją, pagal kurią būtų numatytas tinkamas finansavimas visiems prima minėtiems elementams ir taip pat, kad būtų tinkama veiksminga valdysena šios partnerystės. Na ir galiausiai čia svarbus yra ir socialiniai aspektai ir aš labai džiaugiuosi, kad būtent dėl Krima partnerystės tokios šalys kaip Alžyras, Turkija, Slovenija ir Kroatija dabar galės dalyvauti šioje partnerystėje ir iš viso ir dabar 18 šalių dalyvaujančių, taip pat Portugalija irgi dalyvauja ir jie pasakė, kad paspartins savo dalyvavimo lygį. Tai irgi puikios naujienos. Dabar biudžetą sudarys apie 20 milijonų eurų Ir tai yra labai svarbu, norint veiksmingai bendra dalyvauti valstybėms narėms, naujoms dalyvėms. Ir tokiu būdu būtų užtikrinama tam tikra pusiausvėra su horizonto programa. Aš labai džiaugiuosi rezultatų ir norėčiau padėkoti visiems komiteto nariams ir taip pat tarybai, pirmininkaujančiai Maltai, kuri iš tiesų prie to daug prisidėjo jums, pirmininkė, šešėliams pranešėjams, politinėms frakcijams, įtrė sekretariatui taip pat norėčiau padėkoti ir frakcijų darbuotojams. Ir per kitą įtrė e posėdį mes dėl to balsuosime. Birželio mėnesį bus dėl to balsuojama plenarinėme posėdėje, taigi tikimės, kad viskas, darbas bus užbaigtas gan greitai. Ir mano manimu, prima yra idealus elementas toje Europos dalyje, apie kurią aš kalbėjau, kur bus įdėkta ši partnerystė ir nuo 18 metų jau e, tas partnerystės, ta partnerystės veikla įsibėgės, įsibėgės. Ačiū, ar dar kas nors norėtų pasakyti? Ne, norėčiau Jūs pasveikinti kaip pranešėją ir visus šešėlinius pranešėjus. Jūs puikiai bendradarbiavote ir iš tiesų tai buvo paspartintas toksai procesas, e, bent jau komiteto Kolegos pasiekė puikaus rezultatos, buvo susitarta dėl tikrai labai gero teisėkuros klausimo. Ir tikrai labai džiaugiuosi, kad visame tame dalyvau, dalyvavau ir aš pats kartu su pranešėjais, šešėniais pranešėjais. Taigi dėkoju kolegos, rytoj 9 val. koordinatorių posėdis numatytas. 10 val. balsuosime. 10 val. balsavimas visiems šioje salėje toje pačioje, kur sėdime dabar. Dėkoju iki rydienos. Evžen, you are coming as far as I know.